apie šiuos kandidatus ir parlamentarų paskirimą. Jie e, laikomi paskirtais. Kompetitingas komitetas man pranešė, kad buvo pakoreguotas Europos parlamento priimtas tekstas, kuris bus skelbiamas. Pagal 216 e, straipsnio ketvirtą dalį E, šis pakeitimas bus laikomas priimtų, jeigu per artėjančias 48 valandas 40 ar daugiau parlamentarų narių grupė nepaprašys balsavimo. Tokia yra įprasta tvarka. Kitas svarbus mūsų darbo atvarkės klausimas - pati darbo atvarkė. Gavote galutinį darbo atvarkės projektą, kurį patvirtino pirmininkų sueiga 2009 m. spalio 17 d. pagal 100.